mano laiško gavimo gali pateikti biurui savo pretenzijas. Taip pat pagal 74 darbo, mūsų darbo tvarkos taisyklių straipsnį aš pasirašiau 24 teisės aktus, kurie buvo priimti pagal įprastinę teisėkuros procedūrą kartu, žinoma, su e, vadovų tarybos pirmininku visų šių